Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen. Mielos kolegės, mėly kolegos, sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Jau vakar posėdžiavome, o šiandien po pietų dešimtąjį darbo atvarkės punktą nukelsime Iš karto nagrinėsime 11 ir 12 darbo tvarkės punktus dujų tiekimo saugumas. Norėtume du dalykus atskirti. Pirmiausia, kalbėsime apie poveikio vertinimą, suteiksime galimybę jums užduoti klausimus, todėl kad dažnai tai būdavo, kad tiesiog neužtekdavo laiko ankstesniuose posėdžiuose įsigilinti į pateiktą poveikio vertinimą. Ar yra dar ats... neatsakytų klausimų, ar visi pritarame poveikio vertinimui. Ir galėsime panagrinėti ir komisijos pranešimą. Noriu pasveikinti iš komisijos generalinio direktorato TREN atvykusi atstovą Matijas Riūtę nutarėme, kad pirmiausia pats direktorius tars keletą įžanginių žodžių, o po to bus pateiktas poveikio vertinimas. Kalbant apie poveikio vertinimą, vėliau, aišku, tarsime ir patį reglamentą. O dabar žodis ponui pirmininkui. Ačiū labai, ponia pirmininkė, aš toliau kalbėsiu anglų kalbą jums leidus, tačiau į klausimas atsakysiu e, vokiškai. Um... Norėčiau pristatyti mūsų darbą nuveiktą e, dernant reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo. Norėčiau pradėti nuo politinių aspektų. Ir manau, kad geriausias poveikio vertinimas atliekant dujų tiekimo saugumo vertinimą buvo uh, E, Rusijos ir Ukrainos dujų, krizė įvykusi, dujų tiekimo krizė įvykusi ši, šių metų pradžioje. Ir e, mums pavyko užtikrinti gerą bendradarbiavimą visais lygmenimis tuo atveju. Tačiau tas bendradarbiavimas vyko teisinėme vakume. Visų pirma, bendradarbiavo bendrovės, bendradarbiavimas vyko tarp bendrovių, Taip pat valstybės narės bendradarbiavo, vyko regionų bendradarbiavimas bei Europos komisija. Mes dirbame teisinėje tuštumoje, jeigu taip galėčiau apibūdinti, nes mums tenka priimti nemažai sprendimų ir dėkti nemažai priemonių kurios neturi tinkamo teisinio pagrindo. Pavyzdžiui, monitorių panaudojimas. O Ukrainoje Taip pat galime kalbėti apie labai glaudų bendradarbiavimą netgi valstybių vadovų ir vyriausybių vadovų lygmenių. Ir būtent dėl to mums teko paspartinti pasiūlymo rengimą dėl dujų tiekimo saugumo. Bet mes taip pat parengėme ir detalų to pasiūlymo poveikio vertinimą. Remiuosi savo patirtimi sukaupta rengiant poveikio vertinimus. Ir noriu pasakyti, kad mes tikrai daug įdėjome darbo rengiant šį vertinimą ir už, taip užtikriname geresnį sprendimų prieimimo procesą. Tai yra įmanoma, nes mes e, remiamės skaičiais ir faktais. Tuos skaičius ir faktus reikia aptarti ir panagrinėti. Ir dėl to paskui praktiškai paspartėja sprendimų prieimimo procesas. Todėl aš jums siūlyčiau štai ką. Visų pirma, mes su kolega trumpai viską aptarsime, pristatysime poveikio vertinimą ir paskui pirmininkai pageidaujant galėsime atsakyti į klausimus ir po to pristatysime jau patį reglamentą. Ačiū labai, ponas Rūtė. Uh, yes, would... Labadiena, ponios ir ponai. Iš tikrųjų, aš siūlau Jums trumpai apžvelgti poveikio vertinimą. Bet visų pirma, noriu pasakyti, kad tai geriausias įmanomas poveikio vertinimas uh, atsižvelgiant į jau minėtą krizę. Taigi, sausio mėnesį Mm, kaip žinote, buvo šio sektoriaus krizė. Europos Sąjunga pajuto, ką reiškia tiekimo sutrikimas Ukrainoje. Ehm, tai sukelia grandininę reakciją ir būtent šiuos procesus įdomiausia ir nagrinėti. Nes poveikio vertinimas didžia dalimi paremtas tuo, ką stebėjome saus, šių metų sausio mėnesį. Galiu tik pasakyti, kad Junktinė karalystė, kuri, ne, kuri nebuvo visiškai, e, kuria dujų tiekimas nebuvo nukirstas iš e, Rusijos, iš jos tekėjo dujos į žemyną, kad būtų kompensuojama tas trūkumas, tas dujų trūkumas, kurios mūsų nepasiekė iš Ukrainos. Taip pat dujų tiekimo nutraukimas paveikė 12, palėtė 12 ES valstybių narių, taip pat Balkanų šalis. Ir kai kurios valstybės visiškai neteko dujų, kai kurioms buvo visiškai nutrauktas tiekimas, kai kurioms iš dalies 20-25 procentais. Taigi, mm, situacija buvo e, švelnesnė, atsižvelgiant į tai, kokiu atstumu šalis buvo nuo Ukrainos. Dvi savaitės iš Ukrainos mūsų nepasiekė uh, visiškai jokios dujos ir tos dujos sudaro 20 procentų ES. E, du, ES išteklių ir galime, galėjome puikiai pasižiūrėti, kas pasiteisino, kas funkcionavo ir kas ne. Paaiškėjo, kad vidaus rinka yra labai gera so, tiekimo saugumo priemonė. Taip pat per trumpą laiką bendrovėms pavyko susitarti dėl tiekimo tose es dalise, kurios labiausiai nukentėjo. Kai kurios šalis buvo puikiai pasirengę, jos turėjo e, krizės planus. ES mastu puikiai funkcionavo koordinavimo grupė, kurioje buvo valstybių narių ir pramonės atstovų. Ir jis tengiasi koordinuoti sprendimus ir susigaudyti, kas vyksta o komisija e, dirbo dujų koordinavimo grupėje. Taip pat atgalinių srautų klausimas e, tapo aktualus. Pavyzdžiui, tiekimas vyko ne tik iš rytų į vakarus, bet iš, ir iš vakarų į rytus. Dviem atvejais tai buvo aktualu Bulgarijos ir Graikijos bei Čekijos ir Slovakijos. Tai buvo labai svarbi pamoka. Labai svarbi pamoka ateičiai ir galiausiai tiekimas buvo užtikrintas visoms valstybėms išskyrus Bulgarijai, kuri labiausiai nukentėjo. Taip pat pastebėjome, kas nepasiteisina. Pavyzdžiui, trūko infrastruktūros, kad dujos pasiektų kai kuriuos regionus ir kaip keletas šalių pati, ypač nukentėjo. Taip pat pastebėjome, kad kurios valstybės nebuvo pasirengę kriziai ir, ir, jie, ir joms teko sumokėti tam tikrą kainą už tai. Taip pat pastebėjome, kad nepakako skaidrumo sprendžiant kai kuriuos klausimus. Taip pat pasigėdome e, nepaprastųjų krizės priemonių koordinavimo tarp valstybinių lygmenių, nes vienoje sienos pusėje jos buvo tinkamos, kitoje jos nebuvo koordinuojamos. Taip pat nacionalinės priemonės, e, kurios buvo įdėktos vienašališkai, davė priešingą poveikį nei tikėtasi. Jos buvo žalingos kaiminėms valstybėms. E, Taigi, paaiškėjo, kad tarp valstybių narių nėra solidarumo, nes solidarumas neegzistuoja. Tarp valstybių narių e, valstybės institucijų lygmenių nebuvo susitarimų teikti pagalbą vienai kitai. Taip pat pastebėjome, kad nepakankamai buvo įvertinta rizika, galima rizika. Taigi toks buvo sausio mėnesio krizės poveikis. Ir komisijos mąstymas rengiant šį reglamentą ir e, rengiant poveikio vertinimą buvo paremtas informacija, kurią sukupėme ir faktais, kuriuos stebėjome sausio mėnesį. Mes šnek, turėjome galimybę aptarti ir su pramonės atstovus, ir su valstybėmis narėmis. Ir mes svarstėme penkias politikos galimybės. Visų pirma, E, palikti viską kaip yra, nekurti naujos politikos strategijos. Antras variantas - užtikrinti geresnį direktyvos 2467 įgyvendinimą. Trečia - laisvanoriškas pramonės požiūris. Ketvirtas kelias - peržiūrėti minėtą direktyvą. Penktas - priimti naują reglamentą dėl dujų tiekimo saugumo. Dabar aptarsiu pirmą variantą. Jeigu nerengiama E, jokia nauja politikos strategija ir mes dirbame remdamėsi trečiuoju vidaus rinkos paketu. Taip pat remiamės ekonomikos e, atgaivinimo priemonių planu ir atsižvelgėme į numatomą e, transeuropinių tinklų peržiūrą 2010-aisiais. Tačiau įvertinę šią galimybę mes prieėmė išvados, kad tai neužtikrina tai, tai nesukuria pakankamos atsakomybės užtekimo saugumą, taip pat tai neleidžia mums parengti aiškių kriterijų, standartų ir tai neužtikrina investicijų į infrastruktūrą kurios yra būtinos norint užtikrinti tiekimo saugumą vidaus rinkoje. Taip pat mes pasigendame nuostatų, kurios numato veiksmų koordinavimą ne, ne, netiki, krizės situacijoje. Antra galimybė - užtikrinti geresnį jau galiojančios direktyvos įgyvendinimą. Taigi, remiamės jau veikiančių teisės aktu. Mes parengėme tos direktyvos įgyvendinimo ataskaitą ir tuo pat metu Liepos mėnesį paskelbėme reglamentą ir pastebėjome, kad dėl šios direktyvos atsirado labai didelių skirtumų tarp standartų, kurios taiko 27 valstybės narės. Ir pastebėjome, kad tik 10 valstybių narių parengė e, krizės m, priemonių planą. Tuo atveju, jeigu kiltų krizė. Taip pat pamatėme, kad nepakankamai tinkamai apibūdintos įvairių susijusių veikėjų pareigos ir užduotis, ypač krizės atveju. Taigi mes nusprendėme uh, kad netgi jeigu imsimės veiksmų prieš valstybės narės, kurios nepakankamai gyvendina šią direktyvą, to nepakaks, mes nepasieksime pageidaujamo rezultato. Trečia galimybė - leisti pramoniai imtis e, veiksmų laisvanoriškai. Be abejo, šios ryties, bet kokios ryties pramonė yra svarbiausias veikėjas krizės atveju. Bet kokioje krizėje svarbiausi veikėjai. Mm, tam tikrame rinkos sektoriui yra tie, kurie užtikrina to sektoriaus gyvavimą. Tai būtų dujų tiekėjai. Jiems tenka svarbiausias vaidmuo. Taigi, ar mes galime leisti, palikti viską savo nuožiūrą? Kaip žinome, e, perdavimo sistemo operatoriai vis labiau bendradarbiauja, kad e, pervežiai energi... taip pat sudarinėja trumpalaikius kontraktus, o reguliavimo institucijos irgi dirba. Ir čia norėčiau priminti Berlyne 2009 birželio mėnesį paskelbtą dujų pramonės iniciatyvą dėl geresnio koordinavimo. Tačiau prad... padarėme išvadą, kad šis sprendimas neužtikrintų integruoto tiekimo saugumo ir kad tai neužtikrintų reikalingų standartų atsiradimo ir solidaru, neužtikrintų solidarumo šioje pramonės srityje. Ir čia ak, aktualus dar dalykas yra valstybės atsakomybė. Ir, pavyzdžiui, Prancūzija jums tikrai pasakytų, kad tiekimo saugumas yra išskirtinė valstybės prerogatyva. Taigi, nusprendėme, kad nepakanka pasitikėti pramonės jėgomis, kad reikia visus sutelkti draugien. Ketvirta galimybė - minėtos direktyvos dėl uh, dujų tiekimo saugumo peržiūra. Nusprendėme, kad direktyvą reikia peržiūrėti, parengę jos gyvendinimo ataskaitą. Taip pat pamatėme, kad reikia E, suderinti teisės aktus galiojančius šioje srityje. Ką tik kalbėjau apie pramonės vaidmenį, šio sektoriaus vaidmenį ir nusprendėme, kad ji turi visapusiškai dalyvauti šiuose veiksmuose, nors direktyva skirta valstybėms narėjams. Būtina šią direktyvą perkelti į valstybių vidaus teisės sistemas, tačiau tai gali reikšti, kad tarp valstybių narių sistemo atsiranda didžiulių skirtumų, tą mes ir pastebėjome. Tačiau nusprendėme, kad e, šis pasirinkimas neužtikrins pasitikėjimo ir solidarumo, pasitikėjimo sistema, o tai yra būtini elementai užtikrinant tiekimą net ir krizės atveju. Dar vienas trūkumas. E, labai didelis skirtumai tarp valstybėse narėse taikomų standartų neužtikrins lygių galimybių. Penkta, penkta galimybė - reglamento dėl dujų uh, tiekimo saugumo atsiradimas. Nusprendėme, kad ši priemonė uh, įneštų reikalingo aiškumo ir užtikrintų nuoseklius standartus ir prievolės visoje Europoje. Uh, kalbant apie tiekimo nutraukimą, kaip pavyzdžiui tas, kuris įvyko sausio mėnesį, reikalauja gerai apibrieštų infrastruktūros ir dujų tiekimo standartų. Šis reglamentas būtų tiesiogiai taikomas visiems susijusiems veikėjams ir valstybės institucijoms ir dujo tiekėjams ir e, perdavimo sistemų operatoriams ir tas reglamentas suteiktų reikalingą bazę bendradarbiavimui. Jis taip pat aiškiai apibrieštų bendrijos dalyvavimą, nenumatytų ilgo perkelimo laikotarpio ir apribotų e, ir sumažintų galimų didelių skirtumų atsiradimą tarp valstybių narių. Taigi mes pasimokėme iš sausio mėnesio krizės, labai svarbu tai suvokti. Būtent todėl atsirado dokumentas, kuriame išsamei išnagrinėta sausio mėnesio krizė ir e, išdėstytos svarbios išvados, kurias padarėme. Visa tai yra išdėstyta poveikio vertinimą, kuris prisatės draugės su pasiūlymu dėl reglamento. Tuo ir baigiu. Tuo tarpo pirmininkė. Ačiū labai. Išgirdome poveikio vertinimo pristatymą, o dabar turite galimybę užduoti klausimus. Gal yra tam tikrų neaiškumų arba gal jūs norite papildyti Manau, kad pirmiausia turėtume būtent padiskutuoti ir pirmiausia kolegai Vidal Kvadras suteikiamas žodis. Gracias, señor presidente. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui ir direktoratui ir, uh, už poveikio analizės e, pristatymą. Ji buvo atlikta žiūrinti tai, kaip uh, veikia teisės aktai dėl dujų atsargų ir apsirūpinimo dujomis sauga. E, pasižiūrėjus į dokumentus, į pasiūlymus, susidaro pirmas įspūdis, kad tas dokumentas, kurį mes šiandien svarstysime, yra iš tikrųjų būtinas teisės aktas. Tai nėra kažkokia komisijos užgaida, bet jisai reaguoja į realų poreikį. Nėra abejonės, kad poveikio studija ar vertinimas pasižiūrės į keletą konkrečių dalykų ir man įdomus yra dar vienas elementas. Tai yra. E, pirmiausia, reikia pasakyti, kad taryba yra parlamento parlamente e, rengiant teisės aktus ir taryba yra išsakiusi porą susirūpinimo dalykų, kurios gali sukelti problemų bendro sprendimo procedūros metu. E, poveikio vertinime yra nemažai kiekybinių prognozių, paskaičiavimų dėl kaštų. Įgyvendinant N-1 standartą skirtingose valstybėse narėse. Jeigu pažiūrėsime į kalbą, kuri vartojama poveikio analizė. Tai e, viskas suformuluota gana ramiai, atsargiai, bet kai žiūrime į prognozes, tai kyla mintis, kad kai bus galiausiai gyvendintas šis dokumentas ir kai reikės įdėkti visas nuostatas ir prognozes, kurios nurodytos, tai valstybių narių kaštai bus skirtingi priklausomai nuo valstybės narės. Kai kuriuose iš jų kaštai gali būti labai dideli, o kai kuriuose prisiderinimo kaštai bus daug žemesni negu kitose. Taigi norėčiau pateikti klausimą. Kokiu mastu komisija mano iš turimų jau duomenų, kad e, tai jog nebus vienodų išlaidų valstybėse norėse įdėgiant reglamentą, tai kokiu mastu tie kaštų netolygumai galėtų sukelti problemų, kai reikės e, tvirtinti teisės aktus. Kita vertus, galbūt yra koks nors e, finansavimo solidarumo mechanizmas, kurį būtų galima įdėkti atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės gali pareikšti išlygų, ypač tos, kur kaštai, kuriuose kaštai bus labai dideli. Gal į šį klausimą iš karto ir atsakysime, nes klausimas gan sudėtingas. Ponas Rūtė, jums žodis. Mielai atsakysiu į šį klausimą. Noriu pasakyti, kad N1 rodiklio skaičiavimai pateikti poveikio vertinime, yra pateikti lentelėje ir iš jos galime matyti, kad skirtingose valstybėse narėse įgyvendinant N brūkšnelis vienas rodiklį susidarys skirtingi kaštai. Šiuo metu mes renkame papildomą informaciją, tačiau toje lentelėje jau dabar galima aiškiai pamatyti, kad per pastaruosius mėnesius vykdyti mūsų darbai susijęs su ekonomikos gaivinimo e, planu numato ir pagalba valstybėms narėms. Ekonomikos gaivinimo planuose yra ir daug kitų projektų skirtų toms valstybėms, kurios jau turi N-1 rodiklio įgyvendinimo sistemas. Tai pirmas, pirma pastaba. Kita pastaba dėl regioninio bendradarbiavimo. Kuo intensyviau valstybės narės bendradarbiaus regioninėme lygmenyje, tuo sėkmingiau bus įmanoma pasiekti N1 rodiklį ar šio rodiklio standartą. Jei, pavyzdžiui, Bulgarija ir Graikija bendradarbiaus realizuodamos N1 rodiklį, tuomet jų infrastruktūros dėrės ir Aišku, dabar labai sudėtinga numatyti, kokiu kaštų šios valstybės turės, tačiau iš tiesų mes bandėme atlikti tokius skaičiavimus ir gal ateityje pateiksime jums konkretesnius skaičiavimus dėl N.1 rodiklio skaičiavimo. Ačiū, pana Šimanskis. Dziękuję bardzo. Rozporządzenie daje dwa lata na to, by wprowadzić połączenia dwukierunkowe. Ačiū labai. Yra skaičiuojama, kad per du metus turėtų būti sukurtos jungtys, tačiau du metai yra labai trumpas laikotarpis. Ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad e, kai kurie kaštai ekonominių požiūrį nebus pagristi. Kokią paramą pati valstybė teiks investiciniams projektams? Ar yra numatytos ir kitos procedūros šio reglamento rėmose. Ar operatoriai turės skirti pinigus iš savo pajėgumų, ar bus galima pasitelkti ir įvairių ES fondų lėšas. kol kas e, panašu, kad ir individualūs dujų vartotojai pajaus tam tikrus pokyčius ir net tuo atveju, jei pavyzdžiui, vienai valstybei bus netiekiamos dujos, tai tai turės didelį poveikį ir kitoms valstybėms. Jei, pavyzdžiui, susidurtume su septynių dienų e, dujų tiekimo nutraukimu, tai paveiktų ir kita, visas valstybės nares. Kitas mano klausimas. Reglamentas numato, kad valstybės narės galėtų tiekti dujas tarpusavyje, tiekti tai valstybė, kurioje tam tikrų metu yra netiekiamos dujos. Tačiau kaip tai ketinama padaryti, užtikrinant didesnį dujų tiekimo saugumą? Ačiū labai. Komisijos norėčiau paprašyti atsakyti į klausimą, Tačiau dabar turėtume susitelkti į klausimus susijusius tik su poveikio vertinimu, o ne su pačiu reglamentu. Mes niekada nebandėme uh, būtent taip teikti klausimus, tačiau dabar pabandykime. Pone Riūtė, jums dabar galimybė atsakyti. E, e, aš pabandysiu dabar atsakyti, ponė Šimanskį, jūsų klausimą. Pirmiausia, E, dėl atgalinių srautų. Atlikta nemažai tyrimų šioje srityje. Matome, kad tai kainuotų mažiau negu kad anksčiau galvojame. E, kaštai skiriasi nuo 1 iki 5 milijonų priklausomai nuo e, tam tikrų pajėgumų. Ekonomikos atgaivinimo plane taip pat numatyta priemonė 18 e, milijonų atgalinių srautų e, būtent priemonė ir tai bus švieži ES pinigai skirti stiprinti atgalinių srautų pajėgumus. Galbūt daug kas iš jūsų galvojo apie tokį dalyką, kada pasiteisina, pasitvirtina atgalinių srautų pajėgumas, nes ne, ne visuomet, pavyzdžiui, to reikia, kyla klausimas, ar reikia nuo rytų Lenkijos iki rytų tokių pajėgumų. Mes reglamente Esame pateikę tam tikrų formuluočių ir tai bus diskutuojama vėliau dėl to, kad nereikia atgalinių srautų pajėgumo tam tikrose e, e, dujų magistralėse. Aišku, vyks diskusijos, nagrinėjamas bus šis klausimas ir tada reikės pasižiūrėti, ar išimties taisyklės, ar ryšys su išimties taisykle čia yra teisingas ir galbūt reikia kažkaip kitaip tai apibriežti. Dėl valstybės pagalbos atgalinių srautų paėgumo srityje, kadangi e, kalbame apie viešus atsargų saugumo įsipareigojimus, jeigu valstybė moka už tai, situacija būtų kita. Tai būtų valstybės pagalba bendroviai, kuri uh, e, dirba ties finansiškai gyvybiškų pasiūlymų. Reglamente mes taip pat esame numatę, kad e, atgalinių srautų pajėgumų galėtų, kaštai galėtų būti integruoti į tarifus. Bet vėlgi dėl to reikia surenkti diskusiją. Manau, kad kai kurie iš elementų, apie kuriuos jūs kalbėjote, jau uh, yra paaiškinti šeštojo straipsnio penktoje dalyje reglamento. Bet aš jaučiu netgi keletą klausimų už e, darybų dėl šio reglamento, kurie sukasi visą laiką. Ačiū. Ačiū kolegijos Svoboda. Dėkoju. Vienas klausimas. Pone Riute, jūs kalbėjote apie ekonomikos gaivinimo planą ir priemonės, kurias numato reglamentas. Aišku, reglamento priemonių taikymas bus pigesnis, jei bus galima pasinaudoti ekonomikos gaivinimo planui numatytomis lėšomis. Tiesa, E, taryba labai skeptiškai šį žingsnį vertino, tačiau prieš tai čia mm, mūsų posėdėje dalyvavo komisijos narė Reding ir ji sakė, jog yra nepatenkinta tuo, kaip valstybės narės naudoja paskirtus asignavimus. E, valstybės narės imasi reikiamų investicijų būtų įdomu sužinoti, kaip komisija vertina e, ekonomikos gaivinimo plano priemonių perkelimą būtent e, šiems projektams finansuoti. Pone Rita, jums žodį. Aš dabar negaliu atsakyti į šį klausimą visiškai, todėl to, kad poveikio vertinimas vis dar vyksta, tačiau aš galėčiau įsivaizduoti, kad daugiau nei 70 procentų uh, visų numatytų asignavimų būtų galima panaudoti. Ir manau, kad jeigu dėl to lažinčiausi, tai laimėčiau. Na, o kas e, lažybų apdovanojimas, tikriausiai ne pinigai būtų. Sulaukime tikrai puikiai parengtų projektų, kalbant apie vėjo energiją ir e, anglės dioksido geologinį saugojimą tai čia dar darbai vyksta ir toliau. Tačiau dabar galiu pasakyti, kad per vasarą buvo labai sunkiai dirbama ir tas darbas panašu, kad apsimokėjo. Gera žinia, lauksime galutinio apskaičiavimo. Kolega Brezina. Děkuji za slovo. Já bych především chtěl za... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai už pasiūlymą dėl reglamento, nes manau, kad tai labai naudingas pasiūlymas. Taip pat manau, kad reikėtų siekti vien, vienintelio prioriteto, tai yra saugumo kriterijaus. Ir mes neturėtume atsitraukti ir neturėtumėme sumažinti, susilpninti savo reikalavimų mes kalbėjome apie tai, kiek kainuotų N-1 principas. Taigi noriu užduoti klausimą. Kokie mechanizmai gali būti panaudoti, kad padėtumėme šalims, kuriuose jaučiamas didžiausias deficitas N-1 principo atžvilgiu. Žinau, kad čia kyla pagunda E, bandyti reguliuoti rinkos jėgas. Todėl klausiu komisijos, ar jūs manote, kad jūsų siūlomas reglamentas, ar to reglamento pakaks, kad susidarotume su kita panašia krize kaip šių metų sausio mėnesio krize. Manau, kad tai labai opus klausimas, nes mes neturime uh, bendros energetikos politikos, už šią politiką, šią politiką vykdo valstybės narės nacionaliniu mastu. Ar yra kažkokių kitų priemonių, kurias galima būtų pasiūlyti tam, kad uh, pasipriešintumėm, užbėgtumėm už akių kitai galimai kriziai, ponas Rūtė? May, uh, so, obviously... Atsakydamas norėčiau pasakyti štai ką. Reglamentas bus vienas iš daugybės elementų nemanau, kad vienas reglamentas viską išspręs. Turėjau garbės mm, dirbti draugę su ponu Pybalksu pastaruosius penkis metus, e, rengiant Europos energetikos politiką. Kai pradėjome dirbti 2006 pradžioje tuomet taip pat buvo ištikusi energetikos krizė, bet tuomet su parlamentu kalbėjomės apie transeuropinius energetikos tinklus ir tuomet visi sutarėme, kad transeuropiniai energetikos tinklai turėtų būti privačiai finansuojami ir kad per septynerius metus užtektų 150, 140 milijonų eurų investicijų į infrastruktūrą. ir dėja mums teko praryti savo, mūsų žodžius, patvirtinus ekonomikos gaivinimo planą. Kai kuriais atvejais apsimoka panaudoti valstybės lėšas ir investuoti jas į infrastruktūrą. Ir todėl kitais metais, nebijoju, kad pirmininkas Baroso jau paskelbė apie tai, kad kitais metais bus, vyks diskusijos dėl e, Europos infrastruktūros politikos, e, dėl energetikos tinklų, bus svarstomas transeuropinių energetikos tinklų klausimas. Ir jam didelę įtaką darys tiekimo saugumo aspektas. Tai bus kitoks matmuo nei tas, į kurį dabar sutelkėme dėmesį. Ir neturėtume tų dalykų maišyti, turime apibriežti e, standartus taikomus N-1 principui, bet manau, kad mums reikės papildomų lėšų. Herzlichen Dank, Mr. Wagen. Ponas Vogen. Uh, Aš, ačiū pirmininkė, manau, kad kaip dauguma kolegų, manau, jog šio svarbaus klausimo negalime palikti rinkai. Dėl to pritariu naujo reglamento minčiai. Bet porą pastabų. Pirmoji dėl to, kad reikia išaiškinti komisijos ir valstybių narių galės krizės, krizinėse situacijose. Kitaip tariant, reikia brėžti, už ką atsakingos valstybės narės ir kada įsikiša komisija. Ir galbūt komisija čia galėtų tam tikrą tekstą įrašyti į siūlomą reglamentą. Um, Noriu pabrėžti, kad E, aišku, mes jau dabar pradėjome kalbėti apie reglamentą. Reglamente mes laikomės tokio požiūrio. Pirmiausia, sakome, kad atsargų tiekimas ir saugumas priklauso nuo vidaus rinkos ir pasikliauja ją. Antras dalykas - preventyvūs veiksmai. Tam tikra prasme rizikos analizė čia svarbi Ir reikia mums e, galvoti, kad labai svarbu struktūras įdėkti, o ne tik tai galvoti apie tai, kaip reaguoti krizės atveju. E, tuo pačiu tampa aišku, kad kai turėsime rizikos analizės e, priemonės ir krizės planus regioninius, tada reikės imtis veiksmų skirtingais lygmenėmis. Ir čia reikia e, prisiminti subsidijarumo principą. Paskui, pirmiausia pramonė, paskui valstybės narės, idealiai e, regioninių lygmenių ir tik tai paskui bus imtasi bendrijos veiksmų. Mes apibrėžėme situacijas, kada jau bendrijos mastų įmamas veiksmų tas atsispindi dešimtame straipsnėje bendrijos atsakas į krizinės situacijas, bet vėlgi tai jau yra reakcija į tas krizinės priemonės, kurių bus ėmusios valstybės narės ir taip pat kurių bus imtas regionio, regionio bendradarbiavimo mastu. E, šiais metais sprendžiant dujų krizę metų pradžioje visi veikėjai turėjo bendradarbiauti ir trečiame, trečiame straipsnėje siūlomo reglamento apie tai aiškiai kalbama. Ten e, minimi skirtingi veikėjai, valstybių narių kompetentingos institucijos, pramonės atstovai, vartotojai, komisija, visi turi atitinkamą vaidmenį reglamente jiems priskirtą. Ačiū labai. Du žmonės dar nori užduoti klausimus. Ar tie klausimai susijęs su poveikio vertinimu? Taip. Nes priešingų atveju ir kitiems kolegoms turėčiau suteikti žodį. Ponas Suza Wagner. Eh, Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau pirmiausia pasakyti, jog esu labai dėkingas komisijai už puikų ir aiškų klausimo pristatymą, paaiškinimą. Antra, norėčiau pasakyti, kad jeigu reglamentas bus patvirtintas, e, tikriausiai tai yra neišvengiama, tai e, kyla bejonių dėl to, kokio požiūrio kai kurios ES valstybės narės laikosi. E, ar e, galvojama, kad šitas teisės aktas išspręs visas problemas, tai galbūt mes čia persistengsime su teisiniu reglamentavimu. Man atrodo, kad būtų vis tik tai veiksmingiau turėti ne direktyvą, o reglamentą, e, kadangi priešingų atveju reikėtų labai sudėtingų e, perkelimo priemonių valstybėse narėse ir tai užtruktų ilgiau. Aš taip pat norėčiau pasakyti ir galbūt pateikti tokį pasiūlymą, kad jeigu kal... iš tikrųjų bus pasirinktas reglamentas, reikia jį suformuluoti taip, kad būtų galima pakankamai lankščiai pasižiūrėti į skirtingas egzistuojančias padėtis situacijas valstybėse narėse. Jeigu pasižiūrėsime į Ispanijos energetinę priklausomybę, ji labai skiriasi nuo kai kurių rytų Europos valstybių energetinę priklausomybę. Ir aš e, sutinku su tuo, ką pasakė ponas Vidal Kvadras. E, taip, aš už reglamentą, bet reikia, kad jis būtų pakankamai lankstus ir atsižvelgtų į skirtingus reikalavimus ir sąlygas egzistuojančias valstybėse narėse. Ačiū. Pone Riutė, jums žodis. Mm, uh, Labai greitai aš galiu pasakyti, kad Sutinku su jumis, mums iš tikrųjų reikia reglamento, kuris atsižvelgtų į padėtį visose valstybėse narėse, į jų specifiką. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad mes, komisija, e, šiame reglamente ketiname padėti ir sustiprinti regioninį bendradarbiavimą. Vienas pavyzdys ne tiek iš dujų srities, bet iš elektros. Labai artimai bendradarbiaujame su Europos koordinatoriumi, kad užtikrintume, jog salų situacija nebebūtų problema, kalbant apie elektros tiekimą. E, krizinėje programoje turime tam tikrų projektų numatę ir taip pat valstybės narės turės dirbti kartu, kad užtikrintų regioninį bendradarbiavimą. Ačiū labai, Edelangas. Grazie Presidente, sarò, sarò brevissimo. Eh, condivido l'esigenza di. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Sutinku, kad reikia naujo reglamento, nes kalbame, svarstame tikrai rimtą problemą. Taigi, Mane ypač domina dalis, kurioje kalbama apie bendradarbiavimą ir solidarumą. Tai yra du tikslai, kurių siekiame. Kokios, kokias priemonės rengiamas įdėkti, kad jų būtų pasiekta? Manau, kad jie, tai yra būtina, kad tai yra prioritetas, kad mes kalbame apie neatidėliotiną problemą, kurią turime spręsti. Bet jeigu norime stiprios Europos, turime užtikrinti bendradarbiavimą. Kaip rengėtės to pasiekti? Ponas Rūtė. Jei aš teisingai supratau jūsų klausimą. Mums reikia užtikrinti, kad būtų solidarumas bet taip pat reikia nepamiršti ir nustatyti atsakomybės. Solidarumo negali būti be atsakomybės. Ir būtent tokiu būdu, tokiu principu mes kūrėme reglamentą. Tai yra kiekviena bendrovė, kiekviena valstybė narė prisima atsakomybę bei taip pat dalyvauja solidarioje sistemoje. solidarumas. Tai gali būti ES solidarumas, bet taip pat galime kalbėti ir apie regioninį solidarumą. Ir tam tikrų mastų čia pratėsiu atsakymą į ankstesnį klausimą. Tam tikrą prasme net neapsimoka siekti solidarumo visos ES mastu ir reglamente mūsų numatyti mechanizmai uh, E, leis siekti solidarumo regioninio bendradarbiavimo keliu. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Ačiū labai. Noriu užduoti dar keletą trumpų klausimų susijusių su poveikio vertinimu. Pone Riutė, atkreipiau dėmesį į tai, kad šiame vertinime beveik nekalbama apie įmonių vaidmenį įveikiant krizę. Jei teisingai supratau ir teisingai supratau komisijos e, pranešimą, tai e, jame buvo labai teigiamai vertinamas įmonių vaidmuo. Galbūt reikėtų jį akcentuoti, nes e, tokiu būdu tarsi pateiktume siūlymus, kaip būtų galima rasti sprendimus. Kalbant apie 2004 metų reglamentą, Mm, jo tarsi užteko, kad būtų galima išspręsti esamas problemas. Įdomu sužinoti, kuriais atvejais, kokiomis, e, kokiose situacijose to reglamento nuostatų nebeužteko. Kol kas panašu, kad buvo taip, kad mes galėjome remtis šiuo reglamentu. Įdomu, kur yra spragos arba kur galėtų būti spragos kai nebegalima imtis priemonių, kurias numato reglamentas. Jei Nabuko, be, namu, ne, be Nabuko vamzdyno, be Baltijos dujotekio dar būtų kitų projektų, ar, ar būtų galima įsivaizduoti tokią situaciją? Ar yra dar pajėgumų šioje srityje? Trečiasis klausimas dėl pramonės vaidmens. Aš peržiūrėjau pateiktus dokumentus ir čia kalbama apie tai, e, kad buvo atrasta klaidų, buvo konstatuota, kad esama sistema ne visiškai veikia. Dėl atgalinių srautų projektų ir su jais susijusių kaštų. Uh, valstybės narės turėtų pačios investuoti, siekdamos sudaryti galimybę tiekti dujas kitai valstybei nariai. Kaip pasiskirstys tie kaštai? Prieš tai kolega uždavė klausimą, kaip reikės dalintis e, kaštais. Ar e, tokį finansavimą turėtų dengti valstybė narė, kuriai bus tiekiamos dujos, ar ta, kuri tieks dujas? Ačiū labai. Jūs e, minėjote, kad jūsų klausimai trumpi, tačiau dažnai sudėtingiausi yra būtent trumpi klausimai, tačiau aš pabandysiu juos atsakyti. Pirmiausia, įmonių vaidmuo. Ukrainos ir Rusijos dujų krizės situacijoje įmonių vaidmuo mm, buvo labai teigiamas, noriu pabrėžti tą dalyką. Tačiau tiesa, įmonės kaip privatų subjektai dažnai susiduria su tam tikrais barjerais. Įmonių atstovai pabrėžė, kad e, buvo tikrai sukrečiantis dalykas tai, kad daugelie valstybių narių nebuvo jokių ekstremalių situacijų valdymo planų ar priemonių. Panašiai sukrėtė mus ir tas dalykas, kad kai kurios valstybės narės taip į krizę sureagavo, lyg jos būtų buvusios. Uh, sa salos ar salelės. Jos tarsi pasakė, kad na tik jokių būdų iš mūsų dujų tai negausite. Tai reiškia, kad įmonės tikrai susidūrė su didelėmis problemomis, norėdamos iš vienos valstybės narės tiekti dujas kitai valstybei nariai. Čia sus, susidurta su dideliais sunkumais, e, tie sunkumai susiję ir su politika, o trumpas atsakymas į problemos sprendimą būtų vidaus rinka. Manau, kad iš dalies atsakiau ir į antrą klausimą dėl 2004 metų reglamento. 2000 E, ketvirtų metų direktyvos nuostatos nebuvo pakankamos. Direktyva buvo įgyvendinama skirtingai skirtingose valstybėse narėse ir pamatėme, kad esama didelių spragų šią direktyvą perkeliant į teisės aktus. Savame suprantama, tiekimo saugumas gali būti užtikrinamas įvairinant vamzdynus. Ir ar tai bus Baltijos vamzdynai, ar Nabuko projektas, ar kiti projektai, visi jie, bent jau vertinant iš europietiškosios perspektyvos ir vertinant iš N1 rodiklio perspektyvos, situaciją pagerins. Tokiu būdu mes galėsime geriau reaguoti į ekstremalias situacijas Europos lygmenyje. Mes nutarėme, kad pirmiausia, tam tikrų priemonių turėtų imtis konkreti įmonė, o tik po to valstybė narė ir tik po to Europos Sąjunga. Manau, kad tas požiūris buvo teisingas. Aišku, gerai, kai bandoma vieną ar kitą klausimą išspręsti pačioje įmonėje. Tarsi paraštėje noriu pasakyti, kad prieš keletą mėnesių vyko diskusijos apie naftos atsargas. Čia Visa ES turi visai kitą požiūrį į šį klausimą, kalbant apie saugumą, apie naftos atsargas. Mes labai samoningai šio klausimo dėl dujų atsargų neįtraukėme į poveikio vertinimą, todėl kad matome, manome, jog dujos ir naftos rinka yra skirtingi dalykai. Dėl atgalinių srautų. Um, Kol kas yra taip, kad dujos teka viena kryptimi, o jei dujų srautus būtų galima uh, pakreipti kita linkme, uh, tai vyktų mainai kita kryptimi. Buvo pasiūlymų, kad pats klientas turėtų mokėti už tai, jog jam dujos bus tiekiamos e, atgaliniais srautais. Tačiau mes numatėme galimybę e, šį procesą finansuoti ir iš ekonomikos gaivinimo priemonių. Pateiksiu pavyzdį - Vokietija. Vokietijos vartotojas gali iš, Vokiet... iš atsiprašau, e, Lenkijos gauti atgaliniais e, srautais dujas, e, tačiau patys vokiečiai gali uh, tiekti dujas Didžiai Britanijai ir tada Didžiosios Britanijos vartotojai mokės Vokietijai už e, tiekiamas dujas. Ačiū labai. Dar trumputėlis klausimas. Jūs teisingai pastebėjote, kad buvo valstybių narių ir tai yra labai svarbu pabrėžti, kurios e, ekstremalių situacijų akivaizdoje tarsi nenori atiduoti savo dujų. Ar galėčiau pasakyti, kad tai buvo daugiau nei dvi valstybės? Um, viešoje erdvėje nenorėčiau konkrečiai atsakyti į šį klausimą. Ačiū labai. Man šis klausimas buvo labai svarbus. Manau, kad kartais e, reikia griežtesnių politinių mm, žingsnių. Pone Svobas. Kalbant apie dujas, jūs kalbėjote, kad dujų atsargos ir naftos atsargos yra skirtingi dalykai, tačiau mes pastebėjome, kad tokios dujų atsargos vis dėlto būtų buvę gerai krizės akivaizdoje. Ačiū labai. Dar kartą žodis komisijai. E, pradedame antrąją diskusijų dalį apie patį reglamentą. Dėkoju. Okay, Labai ačiū. Taigi, pažiūrėkime į reglamento projektą. Pabandykime dar kartą pakartoti pagrindinius principus susijusius su reglamentu. Pirmiausia, pasiūlymas ketina užtikrinti, kad rinka galėtų išspręsti pertraukius dujų tiekimo, kaip galima greičiau mes pamatėme, kad vidaus rinka yra geriausia e, tiekimo saugumo garantija. Taigi reikia užtikrinti rinkos veikimą ir, kitaip tariant, mes prašome, kad bendrovės e, dirbtų deramai ir užtikrintų tiekimo saugumą. Ir, e, mes matome, kad yra jau infrastruktūra, yra rinkos struktūra ir valdymas. Bet reikia pasižiūrėti, ar iš tikrųjų viskas yra. E, jeigu struktūros, infrastruktūros trūksta, tai vidaus rinka negali veikti gerai. Jeigu nėra pakankamai skaidrumo, tai rinkos dalyviai negali, negali deramai veikti. Ir taip pat reikia pagalvoti, ar negali būti kriziniai planai naudingi. Mums reikia nustatyti bendrus standartus, kad sudarytume sąlygas visiems, nes vidaus rinkoje turime užtikrinti, kad visos bendrovės žinotų, kokios yra žaidimo taisyklės. Taigi bendri standartai tiekimo saugumui yra pirmoji dalis svarbi. Čia turime du standartus. Vienas dėl infrastruktūros, N-1 jau buvo paminėtas, kitas yra dėl dujų tiekimo tam tikriems e, klientams. Pirmasis, pirmasis dalykas svarbus yra užtikrinti rizikos įvertinimą kiekvienų lygmenių, tiek nacionalinių, regioninių, tiek ES lygmenių. Kai yra nustatyta rizika pagal rizikos vertinimą, atsiranda lankstumas pasitelkiant subsidiarumo principą ir tada sprendžiama, kokia yra rizika, kokio reikėtų atsako, ar regioninio, e, ar kitokio. Kaip dabar viskas veikia praktikoje? Ką e, reglamente numatome, ko reikia padaryti? Pirmiausia, reikia atlikti rizikos vertimą pagal bendruosius standartus, infrastruktūros standartas N-1, taip pat atsargų standartai apsaugotiems klientams. E, e, užtikrinti reikia septynės dienas tiekimą per žiemos piką arba 60 dienų per žiemos laikotarpį, kai paklausa yra didelė. Tada reikia galvoti, kaip ar yra pagrindas visoje Europoje, kokia padėtis. Aišku, reikia atsižvelgti į šalies ypatumus. Kaip žinia, Ispanijoje septynių dienų laikotarpis bus skirtingas negu kad Lietuvoje, pavyzdžiui. Taigi reikia atlikti rizikos vertinimą ir e, užtikrinti, kad prevenciniuose rizikos valdymo planuose būtų numatytos tam tikros priemonės. Taip pat reikia pasižiūrėti į tris e, krizės lygmenius. Iš ankstinis perspėjimas, tai reiškia, e, kad jau yra problemų, o e, krizė reiškia tokį dalyką, kai jau nebėra kitų galimybių, reikia taikyti krizinės priemonės. Labai svarbu yra užtikrinti, kad visas darbas būtų vykdomas ne tik nacionaliniu, bet regioniniu ir ES mastu. Tai yra labai svarbu. Mes e, pagrindėme reglamentą šiomis prielaidomis. 95 starties straipsnių pirmiausiai pasiūlymas pagrįstas, tai yra vidaus rinkos struktūra nes, kaip aš sakiau, mes norime, kad vidaus rinka būtų geriausias garantas e, tiekimo saugumui ir kad tai veiktų kaip galima ilgiau, netgi visą laiką, kad nereikėtų e, taikyti valstybinių priemonių. Toliau prevenciniai veiksmai, krizės planai. Jie turi traukti visus veikėjus ir tai yra esminis dalykas Čia atsiranda poreikis bendradarbiauti visoms suinteresuotoms pusėms, valstybinėms institucijoms, e, dujų įmonėms, taip pat ir klientams, ar pavyzdžiui tiems, e, kurie gamina elektrą iš dujų visi turi būti įtraukti į tų planų e, rengimą ir darbą turi reguliuoti e, viena kompetitinga institucija valstybėje narėje, kad e, reguliuotų visą rizikos vertinimo procesą ir padėtų parengti krizinį planą. Tik tai tokiomis sąlygomis galima sukurti atsakomybę, pareigas, o tai yra solidarumo pagrindas. Kiekvienas turi prisimti atsakomybę ir e, galvoti apie sprendimus bendrai. Aišku, mes galvojame, kad nacionalinio ligmens nepakanka, todėl būtinas yra regioninis bendradarbiavimas ir jį reikia skatinti. Čia šiame procese gali padėti komisija pažiūrėti į tuos planus ir įsitikinti, ar nėra galimybės parengti regioninių planų, kad būtų galima dirbti uh, grupėmis glaudžiau ir tada atsirastų dinamiškumas ir e, būtų paskatintas tolesnis bendradarbiavimas bei solidarumas. Taip pat reikia aiškiai kalbėti apie turinį, apie tai, kada kriziniai planai pradeda veikti, tai labai svarbu. Mes numatome, kad komisija peržiūrės planus, konsultuodamasi su dujų koordinatorių grupe, taip pat Europos e, perdavimo sistemo operatorių grupe ir e, reglamentuotojais, reguliatoriais e, dujų sektoriuje valstybės narės ir e, pramonės atstovai e, tokioje grupėje dirbtų kartu ir tai labai svarbus dalykas. E, N minus vienas indikatorius. Reikia pasakyti, kad šis e, indikatorius ar rodiklis labai gerai pažįstamas iš elektros sektoriaus. N-1 taisyklė taikoma jame, bet kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Ispanijoje ir dujų sektoriuje taikomas šis rodiklis. Tai reiškia, kad jeigu didžiausia infrastruktūra nebeveikia, tada e, kitos infrastruktūros dalys e, užtikrina pakankamą pajėgumą, siekiant užtikrinti visą dujų poreikį. Taip tariant, e, reikia čia galvoti apie įvairius duomenis, kurie susijęs su dujų sistemos pajėgumais. Kiekviena valstybė narė turi skirtingą infrastruktūrą, kai kuriuose, pavyzdžiui, yra e, suskistintų dujų terminalai, kai kurios galbūt turi labai geras saugyklas, galbūt turi keletą vamzdynų, kur ateina dujos iš skirtingų e, tinklų ir krypčių. Ir gali būti valstybių, kuriuose yra tik vienas naftotiekis. E, tos, kurios neturi išplėtotos infrastruktūros yra labiau pažeidžiamos, e, labiau rizikuoja ir mes tą jau esame pamatę. Bet daugeliu atveju e, galvome apie vieną referencinį pagrindą visiems veikėjams. Reikia pasižiūrėti į padėtį kiekvienoje valstybėje narėje ir tada palyginti, kokia yra tiekimo saugumo padėtis. Jose. Čia vėl grįžtame prie atsakomybės pareigų ir solidarumo dalykų Europos Sąjungoje. N-1 gali būti skaičiuojama nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos mastu. E, taigi galima galvoti apie bet kokį dydį ir galime galvoti apie įvertinimus ir apie tai, kaip geriausia būtų e, užtikrinti krizinių situacijų sprendimą ir geriausiai įvertinti riziką. Valstybėms narėms norime suteikti galimybėms aš kalbu, kai apie valstybės narės, turiu galvoje visus dujų rinkos veikėjus juose. Taigi e, jos turės pagalvoti apie teisingus sprendimus, galbūt pagerinti saugyklas, galbūt numatyti suskistintų dujų gamtinių terminalus. Taip pat e, papildoma gamyba ten, kur vykdoma gamyba. Ir galbūt e, kūro keitimas vienos kūro rūšės kitomis ir panašus dalykai. Mes padarėme simulaciją N-1 rodiklio, rodiklio pasižiūrėję į turimus duomenis, duomenis, kuriuos gauname per krizę ir kuriuos gavome iš IHS bendrovės, mes pirkome tos duomenys, nes šiaip mums duomenų trūksta, nėra pakankamai dar e, skaidrumo, nepakankamai keičiamasi duomenimis. Uh, bet tai yra svarbus dalykai ir reikia apie juos toliau galvoti. Dabar, dėl iš turimų e, duomenų padarėme tokį simulacinį modelį N-1 radiklio ir matote kairėje dešinėje, jeigu ES mastu bus e, taikomas N-1 rodiklis, tai ES galėtų būti visiškai saugi yra e, diversifikacija, daug, iš daugelio šaltinių ateina dujos į ES apskritai. Bet jeigu pasižiūrėsite į atskiras valstybės narės, narės pamatysite, kad kai kurio, kur, kurių padėtis yra sudėtingesnė negu kitų. E, matote mėlyną dalį, e, mes čia ją pagrindėme turimais duomenimis ir kita dalis atspindi situaciją jeigu ekonominio atgaivinimo planai bus įdėkti ir bus e, įgyventi sprendimai dėl tarpusavio jungčių ir papildomų naftotiekių. Tada padėtis kai kuriuose valstybėse narėse galėtų pagerėti gana ženkliai, bet ne visose. Tai raudona dalis atspindi tą pokytį. N-1 rodiklis nėra mechaninė sistema. Geriausias būtų pavyzdys iš Suomijos. Ji yra šalis, kuri turi vieną naftotiekį ateinantį iš Rusijos ir jeigu e, kas nors jam atsitiktų, tai e, Suomija nebegautų dujų. Bet Suomija suvokia savo situaciją ir verčia visus dujų vartotojus Suomijoje e, turėti galimybę panaudoti kitą kūrą, kad galėtų tęsti savo veiklą. Bet tai yra išskirtinis atvejis, Suomijos atvejis. Bet ir sprendimai priimami čia atsižvelgiant į subsidiarumo principą. Kitas dalykas yra bendrijos e, dimensija. E, klausimas kyla, ką bendryje daro šiuo atveju. Mes visi matėme, kas atsitinka, kai nutrūksta dujų tiekimas, iš karto e, susidaro bendrijos masto problema, už tai bendryje turi reaguoti koordinuotai. Komisija turėtų turėti atitinkamą vaidmenį, užtikrinant, kad, pavyzdžiui, planai, prevenciniai ir krizių planai visiškai atsižvelgtų šitą dimenciją ir kaimininių šalių padėti. Komisija galbūt turės vaidmenį rekomenduoti sudaryti regioninius planus, o tai sumažintų standartų vykdymo išlaidas. Visame šiame procese bendryje e, rengs konsultacijas e, dujų koordinatorių grupėje ir vienas nuostata norėčiau paminėti, kuri galbūt sudėtinga yra, bet tuo pačiu svarbi. Išskirtiniais atvejais komisija turėtų reikalauti valstybių narių vengti imtis žalingų veiksmų e, kaiminių šalių atžvilgių. Tai yra gana griežta nuostata bet ji gali būti naudinga siekiant išvengti vienašališkų veiksmų, jeigu gali pakengti kitoms valstybėms narėms. E, dujų rinkos skaidrumo padinimas yra taip pat svarbus dalykas. Dėl atgalinių srautų. Šis klausimas buvo e, jau paminėtas, čia reikia daugiau sau, lankstumo dujų perdavimo sistemose E, kaip žinia, e, rytų šalis gauna dujas iš e, vamzdynų, kurie keliauja iš rytų į vakarus, bet atvirkštinės krypties nėra, kad jiems būtų galima, kad tom šalims būtų galima padėti. Po paros savaičių čekai ir slovakai turbūt jau galės Sausio mėnesį čekai ir slovakai galėjo per porą savaičių būtent panaudoti tą atgalinio transportavimo sistemą ir, ir e, taip išspręsti problemą. Bulgarija, kuri kentėjo nuo krizės, taip pat galėjo gauti dujų iš kitur. Nereikia tam dalykui didelių investicijų, bet aišku, šį klausimą, klausimą reikia išanalizuoti. E, parlamento nariai turi pasižiūrėti ir jau yra numatyta 403 projektai Europos Sąjungoje, kurie užtikrintų didesnį tiekimo saugumą ir dujų perdavimo sistemų didesnį lankstumą. Uh, E, kalbu apie mažas investicijas, maždaug 1-2 milijonus nedideliems projektams. Tai yra iš tikrųjų gana nedaug, galvojant, e, lyginant šią sumą su naujomis jungtimis ar naujo, naujais e, dujotakiais. Taigi visi mano aptarti projektai yra svarbus ir mes manome, kad jiems reikia numatyti ES finansavimą ypač kai galime tai padaryti panaudojant e, energijos sektoriui skirtas gyvinimo plano priemonės. Ir be abejo, visada reikia labai, at, at, labai atsargiai nustatinėti, kas už ką atsakingas. Ko, kokia, kokią naudą duoda dujų transportavimas priešinga kryptimi. Čia matote rodiklėmis pažymėtus srautus ir kaip viskas atrodytų, jeigu dujos tekėtų iš vakarų į rytus. Ir kaip matote, tai tikrai būtų naudinga žemėlapyje pavaizduotoms šalims kurios ir labiausiai nukentėjo sausio mėnesį. Tas pats kalbant apie pietričio Europą, aiškiai matome, jog dvipusių srautų užtikrinimas tarp Bulgarijos ir Rumunijos būtų pagelbėję toms šalims ir būtų padėję joms išspręsti tiekimo nutraukimo klausimą, kuomet iš Ukrainos nebe, mūsų nebepasiekė dujos. Ba Balkanai, Graikija tas pats variantas. Sausio mėnesio krizė taip pat leido tos ryties pramonė išsiaiškinti, ką ji gali padaryti. Ir tiems, kurie yra atsakingi už tai, teko savęs paklausti, ką galėtumėme padaryti, jeigu tokia pat krizė mūsų ištiktų per atvenčius kelis mėnesius. Iš tiesų buvo daug nuveikta, pamokos išmoktos. Ir dabar tas rytis taip pat, tos ryties pramonė taip pat dirba siekdama užkirsti kelią, sušvelninti galimos tokios e, ateities krizės pasiekmes. Ačiū labai. Noriu padėkoti už labai išsamų pranešimą. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Vidal Kvadras. Ačiū pirmininkė. per pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis, kuris įvyko komitete, dalyvaujant komisijai dėl šio teisės projekto, tai sakyčiau, kad pirminė komiteto narių reakcija buvo teigiama. Galima sakyti, kad komisija patikė gerą pasiūlymą Ir, jei, ir prireikus mes galėsime jį tobulinti, tačiau bendrais bruožais pasiūlyme atsižvelgta į Europos parlamento išreikštus būkštavimus ir nuogastavimus. Be to, pasiūlyme apriektos šioje srityje egzistuojančios problemos. Ir jeigu mes tinkamai dirbsime ir patvirtinsime šį reglamentą ir priimsime jį per pakankamai protingai trumpą laiką, tai galbūt ES pavyks sumažinti savo priklausomybę ir, nuo, nuo, ir pažeidž, savo, savo pažeidžiamas vietas apsaugoti, kalbu apie dujų tiekimo e, klausimus. Taip pat labai džiaugiamės kai kuriais pasiūlymais dėl e, nacionalinių ir regioninių krizės planų rengimo, taip pat pasiūlymus dėl priemonių, kurios aktyvuojamos ištikus kriziai, taip pat e, džiaugiamės dėl ankstyvo perspėjimo sistemos, skaidrumo priemonių bei N-1 kriterijaus, kuris leistų užtikrinti tiekimą net tuo atveju, jeigu iš pagrindinio šaltinio tiekimas nutrūktų. Taigi, e, manome, kad visos šios sudedamosios dalys labai gerai apgalvotos yra keletas ryčių, kuriuose mūsų manimų dar reglamentą galima būtų tobulinti. Mums ypač e, susirūpinimą kelia vienas klausimas. Tai yra, pasigendame tikslaus m, išaiškinimo, kuomet valstybės narės ima naudotis mechanizmais, kurie nėra rinkos mechanizmai. Pagal reglamentą neįmanoma atmesti galimybės, kad valstybė narė priims sprendimą prieš tai neišnagrinėjusi visų rinkoje egzistuojančių galimybių ir neišnaudojusi jų. Be abejo, gali susidaryti situacija, kuomet valstybės institucijos turės įsikišti, tačiau turime labai aiškiai suformuluoti tekstą, kad jame neliktų jokių dviprasmybių. Dar vienas mums nerima keliantis klausimas. Tai pereimas nuo vienos kūro rušies prie kitos vienos kūro rūšies pakeitimas kita. Tai yra uh, rangovui numatoma prievolė keisti vieną kūrą kitu. Ir privalu tam tikrais atvejais tai daryti, kad būtų išvengta per didelio CO2 išmetimo į aplinką. Ir priemonė turėtų finansuoti tokių atvejų kaštus. Kalbu apie krizę apie galimas krizės. Čia turime aiškiai pasakyti ir tai aiškiai suformuluoti, turime išdėstyti, kaip viskas apskaičiuojama, kam tenka atsakomybė, kad, nekil, kad neliktų jokių nesusipratimų. Reglamente taip pat yra nuostatų, kur uh, kalbama apie keitimas informaciją. Tai aišku yra labai svarbi pasiūlymo dalis. Bet tikriausiai reiktų uh, pripažinti, kad kai kurios valstybės nenori dalies informaciją, nes yra tam tikrų komercinių sustarimų. Taigi, vėl turime pasirūpinti, kad tekstas būtų tinkamai suformuluotas. Tai yra arba informacija teikiama suvienodintai ir galbūt reikia įtraukti konfidencialumo nuostatą. Ir kad, kad taip būtų išsklaidyti valstybėms galintis kilti nuogastavimai. Uh, dirba darbo grupė šiuo klausimu ir manau, kad jos vaidmuo turi būti sustiprintas, ypač kalbant apie krizės planų rengimą. Iš dalies dėl to, kad e, darbo grupė jau tikrai puikiai padirbėjo ištikus ankstesnėms krizėms ir žinome, kad dujų klausimų koordinavimo krizė yra puikus forumas užtikrinantis regioninį bendradarbiavimą. Ir todėl manome, kad taip kad tai leidžia užtikrinti komisijai, kad tai leidžia komisijai atlikti savo svarbiausią vaidmenį, tai yra užtikrinti tą koordinacinį darbą, kurį atlieka dujų grupė. Dar vienas dalykas - klientai. Apsaugoti klientai. Jeigu išplečiame jų uh, aprepti, tai N-1 metodas turės būti taikomas ir jiems. Aišku, tai atsilieps investicijoms, kaštams. Kai kuriais atvejais tas poveikis gali būti gana ženklus. Taigi, apibendrindamas, galiu pasakyti, kad pateiktas pasiūlymas dėl reglamento, kuris turėtų mums padėti išeiti iš sudėtingos situacijos, tačiau yra tam tik, tai jis taip pat atima tam tikras politinės, humanitarnės ir kitokias pasiekmes, kurias taip pat reikia tinkamai vertinti. Tai vėlgi prisiminkime paskutinę dujų tiekimo krizę. Tai yra tikrai dramatiška situacija, pavyzdžiui, humani, tai buvo humanitarinė krizė kai kuriuose valstybėse narėse. Ir to nereikėtų pamiršti būtent apie tai turėtume galvoti, rengdami šį reglamentą. Taigi, užbaigdamas, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad norėčiau išdėstyti savo poziciją. Manau, kad komitetas gali išreikšti paramą komisijai Mes džiaugiamės, kad mums patiktas reglamento, o ne direktyvos projektas ir kad teisinis pagrindas yra bendra sprendimų prieimimo procedūra. Kad mm, nuo dabartinės, po to, kai įsigalioja dabar e, veikianti direktyva, daug kas pasikeitė ir jau nebelieka bejonių, kad mes visi esame atsakingi už šią sritį. Ir tai reiškia, kad mes turime visi dėti pastangas, kad eitume priekin rengdami šį reglamentą ir mes tikrai jūs palaikysime jūsų darbe. Ačiū labai, kolega. Dabar kolega ir čiap žodis. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Vytam tom propoziciją. Norėjau pasakyti, kad man patiko komisijos pasiūlymas dėl reglamento, dėl saugaus dujų tiekimo, manau, kad tai žingsnis gera linkme. Gal, aišku, šį žingsnį paskatino žengti sausio mėnesio dujų krizė. Tačiau turiu pasakyti, kad Lenkija nepajuto daug e, didelių krizės e, poveikio. Lenkijoje krizė prasidėjo tada, kai sausio mėnesio krizė visoje Europoje baigėsi, nes dėl krizės vienas e, tiekėjas turėjo pasitraukti iš rinkos, o jis tiekė 15 procentų Lenkijai skiriamų dujų. Tai reiškia, kad mes turėjome ieškoti kito dujų tiekėjo. Tačiau dabar galiu pasakyti, kad ši dujų krizė tikrai pasibaigė ir dabar tarsi nebeliko su krize susijusių problemų. Teigiamos krizės pasiekmės yra tos, kad per dvi savaitės mūsų operatoriai sugebėjo uh, rasti e, dujų tiekimo galimybės iš Čekijos ir Slovakijos. Tai yra gerai. E, gerai ir tai, kad daugelis e, valstybių parodė solidarumą spręsdamos šias problemas. Tiesa, reikia ieškoti spragų pačioje infrastruktūroje ir jas užlopyti. Būtent todėl aš ir sveikinu šį komisijos pasiūlymą. Taip pat noriu pastebėti, kad energetikos politika ir energetinis solidarumas yra tos temos, kurios Lenkijai svarbios jau keletą metų. Ir aš, būdamas parlamento nariu, tikrai džiaugiuosi matydamas pagaliau komisijos pasiūlymą susijusiu su šiomis temomis. Noriu paklausti keleto dalykų, kurie man yra ypatingai svarbus. Komisija pastebėjo keletą dalykų pirmojoje debatų dalyje. Pirmiausia, dėl N1 standarto. Reglamentas numato, kad tai yra infrastruktūros e, standartas ir tos valstybės narės, kurios nesilaiko šio standarto, e, per tris metus turi įdėkti naująją struktūrą arba per du metus pakeisti senosios struktūros standartą. Tačiau egzistuojančią infrastruktūrą, jau esamą infrastruktūrą daug lengviau pakeisti. Ja galima pakeisti greičiau nei per du metus. Tuo tarpu kurti naują struktūrą yra daug sunkiau ir gal tie trys metai yra per trumpas laiko periodas. Kitas klausimas dėl Dešimtajame straipsnėje numatytos ekstremaliosios padėties. Čia numatyta, kad valstybės narės gali imtis e, bet kokių e, žingsnių, e, ribodamos tiekimą savo vidaus rinkoje. Tuo atveju, kai Daugiau nei viena valstybė narė informuoja komisiją apie dujų sutrikimus, reikia imtis bendrų žingsnių. Tačiau kas e, numatyta tais atvejais, jei tik vienai valstybei netiekiamos dujos arba pastebimas e, dujų tiekimo sutrikimas? Ar tokiai valstybei bus teikiama pagalba? Ar kaip komisija E, interpretuoja šį straipsnį ir gal ketina jį pakeisti. Kitas dalykas, kurį norėčiau pastebėti, tai yra mano nuogastavimai susiję su informacija, kurią operatoriai turi teikti komisijai. E, kartais e, ta informacija gali būti komercinė prasme neskelbtina jautri informacija. E, tai gali būti ir pramoninė paslaptis, verslo paslaptis ir um, tokios informacijos skelbimas gali iškreipti ir konkurencijos sąlygas rinkoje. Kaip vėlgi komisija vertina e, šias nuostatas? Ačiū labai, ponas Voboda. Ačiū labai, kaip savo frakcijos e, šešėlinis pranešėjas noriu tarti keletą pastabų. Manau, kad šį reglamento pasiūlymą reikėtų vertinti e, ir kitų teisės aktų akivaizdoje. E, tai, kas buvo sudėrėta su Ukraina, bandymas dėrėti su Rusija, yra geri pavyzdžiai, kaip mums pavyko susitarti. Nežinau, ar pavyks ratifikuoti pasirašytas sutartis. Galbūt galime pagalvoti apie kitą bendradarbiavimo formą. Manau, kad tos sutartys taip pat susijusios ir su reglamentu. Kitas dalykas Jei valstybė nariai nepadės kitos valstybės narės, tą spaudimą būtų galima išnaudoti kaip paskatą dalintis dujomis. N-1 standarto klausimas. Manau, kad pirmiausia reikėtų tą standartą tinkamai apibriežti, nes jis gali būti traktuojamas skirtingai skirtingose valstybėse narėse. Privačių įmonių klausimas. Mūsų pirmininkas ir aš ir kiti parlamento nariai pastebėjo, kad dujos tikrai neprilyksta naftai. Čia esama daug nesklandumų ir dėl politinių sprendimų. Savame suprantama, e, kartais susidurėme su tam tikrais barjerais, kartais diskusijos yra gan keblios. Ir norint susidaryti bendrą vaizdą, kai pasirašomos sutartys, reikia daugiau gilintis į šią sritį, negalime tiesiog šio pasiūlymo atmesti. Frakcijose vyks diskusijos, tikriausia sulauksime įvairiausių pasiūlymų, bet pats pasiūlymas, reglamento pasiūlymas iš esmės yra priimtinas. Kolega Vidal Kvadras yra pranešėjas, jis turi daug patirties ir mes visi tikimės, kad parlamentas greitai sureaguos, kad būtume pasiruošę tinkamai ateities situacijoms. Ačiū labai, kolega Ančių. Stimate, domnule președinte, stimați deputați. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, šio reglamento pasiūlymas numato keletą priemonių, kaip e, išsikapstyti iš krizės. Numatytas geresnis e, energetikos sektoriaus bendrovių bendradarbiavimas. Taip pat numatytos priemonės, kurių turi imtis ir e, vamzdynų operatoriai. Numatyt nuostatos ir priemonės skatinančios mokslinius tyrimus šioje srityje. Aišku, šį dokumentą galima dar papildyti, ypač akcentuojant bendrus veiksmus krizės akivaizdoje, ypač kalbant apie keitimąsi informaciją su komisija ir su dujų koordinatorių grupe bei vietinėmis kompetentingomis grupėmis, kaip tai numato 12 reglamento straipsnis. Manau, kad reikėtų konkrečiau suformuluoti pranešimų teikimo procedūrą komisijai. Manau, kad reikėtų daugiau skaidrumo ekstremaliuose situacijose. Turėtume sukurti greitesnio veikimo, operatyvesnės, net automatinės pranešimų teikimo sistemas. Ekstremaliuosiuose situacijose svarbiausia yra greita reakcija ir veikimas, nes priešingų atveju mes nepatenkinsime mūsų piliečių lūkesčių. Ačiū labai, kolega Lebdevangelas. Grazie, Presidente. Ah, non c'è dubbio. Ačiū, panas pirmininkė. Nėra abejonės, kad šis reglamentas yra pažangus. Daugelis jo aspektų yra labai teisingi. Pirmiausia, galvojant apie buvusią krizę sausio mėnesį bet turime suvokti, kad krizė gali pasikartoti. Ir todėl Europa turėtų būti pasirengusi. Taigi, tema yra labai svarbi. mūsų elektros gamyba, šildymas, transporto kūras, visi su tais dalykais susiję. Bet, kaip sakiau, turime suvokti, kad valstybių narių geopolitinis identitetas e, bus ilgai dar susijęs su tam tikrais alijansais dėl dujų E, prisiminkime Nabuko Nord Stream, South Stream dujotiekius, kurie dar yra tik planuojami. Jie atves dujas, gamines dujas į daugelį Europos šalių. Tai yra tam tikros geopolitinės e, pusiausvėros Europos Sąjungoje paradigma. Ir jie mus padarys nepriklausomais nuo trečių šalių. Kodėl taip sakau? E, pirmiausia, todėl, kad iš visų iškastinio kūro ryšių e, dujos skleidžia mažiausiai CO2. Dėl to reikia galvoti apie Europos e, Ne visuomet dujos yra mažiausiai teršiančios, dėl to reikia galvoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir galvoju apie dujų tiekimą Europoje. Jeigu nebus didžiulių investicijų infrastruktūra, e, tai neužsitikrinsime dujų atsargų ir iškils pavojus. Didelis pavojus, kad mes E, tapsime priklausomis labiau nuo vienos šalies, e, turiu galvoje Rusiją. Nepaslaptis, kad Europai Nabuko buvo galimybė, bet taip pat galvoju, kad e, sustarimas tarp Rusijos, Turkijos ir Italijos sumažina Nabuko reikšmę ir Europa vėl tampa tiesiai priklausoma nuo vienos šalies. Tai ne tik tai pastebėjimas, bet ir klausimas. Reikia apie tai pagalvoti ateityje ir aptarti šį klausimą. Manau, kad yra būtina tokias diskusijas renkti ir imtis tam tikrų iniciatyvų kad galėtume užsikrintis kitokią geopolitinę pusiausvyrą. Dėl reglamento, manau, pasiūlymas yra labai geras, juo pažengimai prieki, jisai suteikia mums atsaką dar vienos Europoje krizės atveju, jeigu jį pasikartos, bet turime labai atsargiai žiūrėti, jeigu Europa priklausys nuo vienos šalies e, apsirūpindama savo energetikos išteklių atsargomis. Bendradarbiavimo, solidarumo dalykai taip pat čia labai svarbus. Ačiū. Ačiū labai kolega Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisija. Iš tikrųjų, taip pat norėčiau pažymėti, kad e, šitas dokumentas, kuris yra matomai ruoštas ne, ne vieną mėnesį, gana yra subalansuotas. Ir labai malonu, kad yra išskirtos taip vadinamos energetinės salos, to, tos valstybėlės, kurie šiandieną iš tikrųjų turi pačias didžiausias problemas, tai yra ne tik tais e, energetinė, bet ir tam tikra prasme ir politinė priklausomybė nuo e, vieno e, tiekėjo šaltinio. Energetika arba bet kuri energetinė rūšis yra tarpusavėje labai susijusi ir aš manau, kad didelė dalimi priklauso ir nuo tos energetinės rūšies kainos. Iš tikrųjų, šis dokumentas daugiau kalba apie krizinę situaciją ir dėl dujų tiekimo, tačiau dujos labai yra susijęs su elektros energija. Šiandieną Rusija priėmė, Rusijos vyriausybė priėmė sprendimą statyti atominę elektrinę Kaliningrado srityje Tai būtų klausimas, kaip komisija ar plan, projektavo tokį sprendimą ir kaip veiks tam tikrą regioną ir ar nebus dar e, sukurtas vienas e, e energijos šaltinis, kuris padidins tam tikrų valstybių priklausomybę nuo jau antro energetinio šaltinio, tai yra elektros tiekimo. Ačiū labai. Ačiū labai, ponas kolega. Dabar kolegai Karins žodis. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir komisijas pārstāvim jautājumi. Ačiū labai. Noriu užduoti klausimą komisijai. Klausimas susijęs, kaip ir kolega kalbėjo, apie energetinės saleles. Latvija kalbant apie energetinį saugumą, yra tarsi saugi valstybė ir sausio mėnesio krizė mūsų beveik nepasiekė. Mes turime požeminius vamzdynus ir turime rezervorus ir atsargas dviems metams. Iš savo atsargų aprūpiname ne tik Lietuvą ir Estiją, tačiau ir Rusijoje, pavyzdžiui, Sankt Peterburgo miestas taip pat gauna dujas iš mūsų atsargų. Taigi viena vertus mūsų padėtis yra labai gera, tačiau kita vertus pagalvojus atidžiau, yra taip, kad visa dujų rinka priklauso Gazpromui arba Gazpromas turi teisę į ilgalaikį infrastruktūros naudojimą. Dėl atgalinių srautų Manau, kad jie yra itin svarbus ir ypač sausio krizė tai dar kartą parodė. Tačiau turėtume galvoti ir apie kitas galimybės, apie kitas jungtis. Turėtume galvoti apie Baltijos valstybės, apie Suomiją. Mes visiškai priklausome nuo vieno vienintelio tiekėjo. Ir Ukrainos atveju problemos buvo grinai politinio pobūdžio. Sprendimas buvo politinis nutraukti dujų tiekimą. Ir norėčiau užduoti klausimą komisijai, ar komisija mąsti šią linkmę. Ačiū labai, kolegai. Dabar kolegiai Kolarska Puvinska žodis. Ja również przyjmuję z ogromnym zadowoleniem e, ten dokument. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi tuo pasiūlymu. Bet mes kalbame apie ekstremalius atvejus, krizės situacijas ir kaip jas įveikti. Penktajame straipsnėje yra nuostatos dėl to, kad prevencinius e, veiksmų planus reikia atnaujinti kas penkerius metus. Manau, jos reikėtų peržiūrėti kas met, o atnaujinti kas du metus. Aišku, ištikus kriziai nelauksi du metus, um, kad galėtum pakeisti prevencinį veiksmų planą. Kita mano pastaba susijusi su ankstesnėmis diskusijomis, kuomet kolega iš Ispanijos paaiškino, jog padėtis Ispanijoje yra kitokia nei, pavyzdžiui, rytinėse jos kaiminėse ir kad į tai reikia atsižvelgti. Tačiau man atrodo, kad solidarumas reiškia visi už vieną ir vienas už visus. Ir negalime sauliaisti per nelik lankščiai žiūrėti į šiuos klausimus. Kaip kolega ką tik tai pasakė, dažnai e, vyksta dėl tam tikrų politinių sumetimų. Ir būtent todėl solidarumas yra toks svarbus. Nes be abejo, kai kurios šalis, kurios, yra geresnė, kai kurios šalis yra geresnėje startinėje pozicijoje nei kitos. Ačiū labai, kolegė Nyblė. Ačiū labai, ponė pirmininkė, kiek vėliau prisijungiau prie jūsų, todėl e, neišgirdau pranešimo, todėl jei kartosiuosi, tai atleiskite. Pirmiausia, noriu pastebėti štai ką dujų ir elektros energetikos rinkų skirtumai valstybėse narėse yra visiems puikiai suprantami ir mes e, geografiniu požiūriu gyvename skirtingose vietovėse, tačiau kiekvienoje valstybėje narėje yra imamasi skirtingų priemonių. Manau, reikėtų palikti tą lankstumo uh, um, instrumentą valstybėms narėms. Klausimas komisijai, kodėl pasirinkote reglamentą, o ne direktyvą ir nusprendėte nepalikti daugiau lankstumo valstybėms narėms. Gal vis dėlto tinkamesnė teisinė priemonė būtų direktyva šiuo atveju. Antroji pastaba. Dar kartą noriu grįžti prie sausio mėnesio dujų krizės. Ši krizė parodė, kad jei įmonės bendradarbiauja ir tinkamai koordinuoja veiksmus, tuomet problemą galima išspręsti gan paprastai. Čia yra numatyta, kad Pirmiausia, krizių valdymo atsakomybė tenka įmonėms tiek nacionaliniu, regioniniu, tiek europiniu lygmeniu. O po to ta hierarchija eina žemyn, yra numatyti kiti mechanizmai, Į reglamento taikymo sritį patenka įvairūs operatoriai tiek tiekimo, tiek skirstimo. Manau, kad e, svarbu suvokti, kad ta atsakomybė yra tarsi hierarchinė. Pone generalinį direktorių Riutę, jūs taip pastebėjote ir aš noriu tęsti jūsų mintį, kad pirmiausia valstybės narės atsakingos už e, tiekimo saugumą. Valstybės narės turi numatyti minimaliuosius standartus ir turi būti ir kita medalio pusė. Reikia, kad pačios valstybės narės imtųsi tinkamų žingsnių. Ačiū labai, užduota daug klausimų, o dabar žodis komisijai. Turite dar laiko, Pone Riutė, jūs pradėsite, taip? Taip, aš visada mielai pradedu. Ir kai jau nebežinosiu, ką pasakyti, tada suteiksiu žodį savo kolegai. Ja, jums leidus noriu visiems padėkoti. Noriu padėkoti parlamento nariams už teigiamas pastabas, kurių sulaukiau pirmajame diskusijų raunde. Ir nekantriai lauksiu konkretesnių diskusijų, kurios vyks per ateinančias kelias savaitės ir mėnesius, kad galėtume kiek įmanoma sparčiau uh, judėti priekin, tvirtinant teisės aktą. Manau, kad ponas Pybalks e, mano lygiai taip pat. Pone Vidal Quadras, jūs labai aiškiai pasakėte, jog tikriausiai reikėtų detaliau suformuluoti 9 straipsnės 6 dalyje minimus ekstremalios situacijos planus. Nėra paprasta apibūdinti, kas yra ekstremali situacija. Bandėme tai daryti būtent 9 straipsnio 6 dalyje, tačiau galbūt dar reikės padirbėti, tobulinti šį apibrėžimą. Dar vienas svarbus dalykas tai prievolė naudoti, keisti vieną kurą kitu. Kartais prašome naudoti kurą, kuris, pavyzdžiui, nėra toks našus, nėra toks draugiškas aplinkai, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamybą. Panašios diskusijos vyksta ir dėl brandolinių jėgainių uždaroma, išdarimo. Ir nebejoju, kad šis klausimas tose diskusijose taip pat iškils dėl keitimos informacija. Daugelis jūsų akcentavote šį klausimą, tačiau yra daugybė uh, informacijos susijusios su komersinėmis paslaptimis, kurios mums reikia. Ir čia remiuosi 12 straipsnių trečiajame dalimi, kurioje įrašėme nuostatas dėl informacijos konfidencialumo. Panaši nuostata galioja ir 13 straipsnėje. Tačiau jeigu jūs pageidaujate, galime diskusijose bandy, intensyviau bandyti užsitikrinti, kad gautume informaciją, kurios reikia ta, informa ta informacija tampa komerciškai netokia aktuali, jeigu jį kaž, su, suvienodinami kažkokie reikalavimai. Apsau, kalbant apie apsaugoto vartotojo apibrėžimą, mes nusprendėme priekin eiti štai kaip visų pirma, sutelkti dėmesį į ūkius, į šeimas ir paskui leisti valstybėms narėms į sąrašą įrašyti kitus apsaugotus vartotojus. Tai pavyzdžiui, būtų dar mažos ir vidutinės įmonės pagal subsidiarumo principą. Bet apsaugotas vartotojas vadina tam tikrą e, e, vaidmenį, tik tai kalbant apie tiekimo standartus, tai yra 7 dienos, 60 dienų, bet nekalbant apie kitus standartus, kalbant apie bendrą dujų poreikį. Kalbant apie tai, čia jau turime menį ir įvairias įmonės, bendrovės. Tai tokia būtų mano pirmoji pastaba, atsakant į šį klausimą. Mane sujaudino tai, kad daugelis parlamento narių, na kaip čia galėčiau pasakyti, kalbėjo apie dalykus, kurie nebūtinai apimami šiame reglamente. Ponas Čip bei ponas Karins, ponas Balšytis apie tai taip pat kalbėjo. Jie e, kalbėjo apie padėtį atskirose šalise, ypač Baltijos jūros regiono šalise. Čia norėčiau įsiterpti ir pasakyti, kad mes toliau tęsėme darbą Baltijos jūros regiono vidaus rinkoje, vykdydami jungiamųjų vamzdynų planą, kalbant ir apie elektros tinklus, ponia Balšyti, bei taip pat ir kalbant bendrai apie dujų jungiamuosius vamzdynus. Ir stengiamės ypač spręsti konkrečią situaciją, atsižvelgiant į energijos poreikį Baltijos jūros regione. Pasirūpinkime, kad būtų tinkama pusiausvėra, kad, pavyzdžiui, nepersistengtume su suskystintomis gamtinėmis dujomis. Taip pat e, reikia nepamiršti elektros tinklų, ypač trijose Baltijos valstybėse, taip pat ir Lietuvoje. Ir čia reikalingas bendresnis požiūris, ieškant alternatyvų. Taip pat reikia išnagrinėti galimybę, kaip užtikrinti dujų e, vamzdyno jungti tarp Lietuvos ir Lenkijos. Reikia išsiaiškinti, kokiu apimčių reikia kokios jungtis yra įmanomos ir galimos tarp Suomijos ir Estijos kokią, kokį vaidmenį e, gali suvaidinti Latvijos talpyklos, talpyklų infrastruktūra. Visi šie klausimai geriau sprendžiami regiono kontekste, o reglamentas tik tai suteikia pagrindą tam regioniniam kontekstui ir mes galime siūlyti konkrečius veiksmus, kaip plėtoti, kur, kur, kur tolynai, tai kur toliau žengti Baltijos jūros regiono kontekste. Klausimas, užduotas klausimas dėl N-1 standarto ir naujų operatorių. Mes mielai peržiūrėsime šį klausimą ir apsvarstysime būtinų leid, planavimo leidimų klausimą. Nebijoju, kad tai įmanomas. Bendrijos ekstremalios situacijos atvejais pagal dešimtą straipsnį. Mes labai aiškiai atskiriame, ar situacija e, liečia vieną valstybę, mes galime paskelbti ekstremalią padėtį, jeigu situacija E, liečia daugiau nei vieną valstybę. Mes skelbėme e, ekstremalę padėtį visoje bendryjoje, nes jeigu nutrūksta tiekimas e, N, pagal tą N-1 infrastruktūros planą, tai ne visada reikia įsikišimo iš bendrijos. Pone Svoboda, manau, kad į didžiąją jūsų klausimų dalį jau atsakiau. Pritariu Jums. Energijos tiekimo saugumo klausimo neišsprendžia vien reglamentas, yra ir kitų elementų, kaip Jūs ir minėjote. Um, tikrai mielai grįšiu prie N.1 standarto. Turiu prisipažinti, jei pažvelgsite į priedus, tiksliau pasakius, aš skaitydamas į priedę esančią N-1 standarto apibrėžimą pats nesuprantu, ką ta apibrėžtis reiškia. Aišku, galėčiau paklausti kolegų, gal galėtume patys e, sugalvoti aiškesnę uh, savokos apibriešti, gal reikėtų kokią formulę aiškę e, panaudoti. E, e, Aišku, tai, kad mes pagal 12 straipsnį turime užtikrinti, kad teikiama informacija būtų tinkama ir turime nepažeisti informacijos konfidencialumo principo. Turime uh, Pone De Angelį, jūs provokuojate mane pradėti bendruosius debatus dėl energetikos e, politikos, nes taip, sutinku, mums reikia įvairinimo šaltinių, reikia kalbėti apie tiekimo saugumą. Turime pasirinkti tinkamą energetikos šaltinių miksą ir jūs teisingai um, pastebėjote, dalį klausimų paliečia ir pats reglamentas. Manau, kad atsakiau į beveik visus klausimus. Pone Kolarska Bobinska, dėl atgalinės srovės. Aš manau, kad e, jei susidurėme su krize, tai turime greitai reaguoti, nereikia dviejų metų. Pone Nibler, aš e, įsitikinęs, kad mes šiandien kalbėdami bandėme labai aiškiai e, susitarti. Dėl teisės akto formos pasirinkome reglamentą, nes norime užsitikrinti tam tikrą įmonių atsakomybę nes būtent reglamente yra numatyti konkretus reikalavimai, kurių turi laikytis įmonės ir tokiu būdu mes laikomės apsidarumo principo. Reglamentas yra tokia priemonė, kuri yra greitai įgyvendinama. Procesas yra daug greitesnis. O pasirinkus direktyvą, kaip rodo mūsų patirtis, kartais direktyva į nacionalinius teisės aktus perkeliama labai vangiai, o kai kurios valstybės jos ir visai neperkelia. Kita vertus, kiekviena valstybė narė susiduria su skirtingomis situacijomis, todėl mes ir nenumatėme bendrųjų nuostatų, kokio dydžio atsargas valstybės narės turėtų turėti, tačiau numatėme bendrąjį N.1 standartą, kuris turėtų padėti imtis tinkamų priemonių ekstremalių situacijų atvejais. Numatyti ir konkretus e, žingsniai e, tais atvejais, kai regioninėme lygmenyje e, ne, nesimama pakankamai priemonių. Tiek norėjau pasakyti. Jo. Ačiū labai už pateiktą informaciją, dėkoju už jūsų mintis. O gražiausia tai, kad generalinis direktorius pas, prisipažino, kad komisija pati nesupranta savo parašytų tekstų. Na, sutinku, aš šiek tiek uh, E, stipriai pasakiau, jūs nesupratote vienos vienintelės formulės, tačiau vienai par kitaip susitarėme. Šiandienos darbo atvarkė baigėsi, susitiksime rytoj, ačiū visiems, na, o tai, kad posėdį baigėme anksčiau, manau, kad niekam nepakenks. Gero kelio namo ir iki rytojus.